jis pasišnekėjo su žmonėmis, ar jis nuvažiavo į Oksfordą, ar jis pasišnekėjo e, su mini automobilių gamintojais. Ar jūs žinot, kad jūsų gamykla galbūt uždaryta, bet aš labai noriu, kad Brexit būtų į, į, užbaigtas. Aš noriu, galbūt jūs liksit be darbo, bet aš noriu, kad taip atsitiktų. Ar daktaras Lian Fox yra kada nors prisipažinęs, kad aš E, nesakiau, kad priekybos sutarti žmonijos istorijoje bus pati lengviausia, bet paskui susimašiau ir suvokiau, kad viskas ne taip paprastai, kaip pažadėjau prieš referendumą. Ar Borisas Johnsonas nuėjo į e, sveikatos sistemos sistemą ir pasikalbėjo su medikais ir pasakė, aš jums žadėjau 300 milijonų svarų kiekvieną savaitę, bet atsiprašau, negaliu to pažado įvykdyti. Ar jis taip padarė? O to reikėtų. To reikėtų, aš nuoširdžiai manau, kad to reikėtų, kad išbristume iš dabar susidariusios padėties. Turėtume būti kuklesni ir sažiningesni abiejose pusėse. Taip pat aš manau, aš e, ką tik paminėjau e, praėjusiu metu lapkričio mėnesį Junktinės karalystės vyriausybės paskelbtą ataskaitą. Joje buvo pasakyta, kad jeigu Brexit vyks be sutarties, tai kainuos maždaug 9,3 procentus ekonomikos augimo. Ar jūs esate pasirengę mokėti tokią kainą? Aš klausiu Brexit palaikančiųjų šioje pusėje. Ar esate pasirengę mokėti tiek? Ar esate pasirengę paukoti tas darbo vietas už tai, kad jūsų svajonė vadinama suverenitetu būtų įgyvendinta? Ką tas suverenumas jums atneš? Laisvė yra esminė. Pone Coburn, suteikit žodį Timmermans, aš noriu tik pasakyti, sako pirmininkė, ponė Coburn, mano santykis su jumis yra ypatingas. Aš esu ypatinga, aš nežinau, kas jūs esate, bet aš prašyčiau, kad e, šį kartą jūs nenutraukinėtumėt. Klausykitės su pagarba, prašau, galite nesutikti su panu Timmermans, bet aš raginu išklausyti ir gal kažko pasimokyti. Pone pirmininkė, Aš klausiausi pono Koban ir jis sakė, laisvė yra svarbiau. Tada būkite drąsesni, važiuokit į Sandelan ir pasikalbėkit su darbininkais Nisano gamykloje, pasikalbėkit su Oksforo darbininkais mini gamykloje ir pasakykit, kad mano vadinamoji laisvė yra svarbesnė negu jūsų darbo vietos. Aš turiu drąsos tą padaryti. Nuvažiuokit į Airiją, Nuvažiuokit į tas vietas, kur nuo 1998 metų įsivyravo taika ir dingo smurtas. Ir pasakykit tiem žmonėms, kad mano svajonės yra svarbiau negu jūsų taika ir ramybė. Mano drambliuko svajonė yra svarbi ir aš susitaikysiu su kieta griežtąją fizinę sieną, jeigu tik tai jūs leisit man suorganizuoti Brexit be sutarties. Ar turit drąsos tam? Aš vis girdžiu sakant, uh, Ar jūs suprantat, ką reiškia 16,1 milijardas? Aš vis tokios skaičius negirdėjau, 17,4 girdėjau. 16,1 milijono yra Britanijos piliečiai. Piliečiai, kurie balsavo už pasilikimą ES. Jie nedingo. Europos demokratijos esmė yra ta, kad mes gerbėme ir mažumų pozicijas valstybėse ar demokratijos esmė nėra ta, kad mes norime tiesti tiltus ir ieškoti sprendimų, kurie galėtų būti įgyvendinti daugumos mūsų žmonių? Ar netokius tolesnius žingsnius mes turėtume žengti? Ir aš labai aiškiai noriu pasakyti, labai aiškiai, kodėl Europos komisija taip tvirtai pasisako už vidaus rinkos vientisumą, kodėl mes paprasčiausiai teigiame, jog sienos turi išlikti atviros. Pateiksiu vieną pavyzdį. Jeigu dėl vienos ar kitos priežasties Junktinė karalystė nuspręstų pasirašyti priekybos sutartį su Junktinėmis Amerikos valstybėmis pagal savo sąlygas, Aš žinau, kad e, biudžeto ministras atvažiuotų į Junktinę karalystę ir mes to negalėtume patikrinti ant Europos sienos ir negalėtume pasakyti Europos piliečiams, kad mes negalime jūsų apsaugoti nuo to, ko jūs nenorite. Mes to niekada negalėtume padaryti. Todėl mes turime visuomet apsaugoti vidaus rinkos vientisumą. Mes stengiamės kiek įmanydami, darėme viską, ką galime. Ir aš noriu pagirti Mišelį Barnie. Mes darėme viską, ką galime, kad sutaikytume ponios Mei. May E, vadinamasis raudonas linijas ir jos pageidavimus, jos prašymus su mūsų griežta prievolė apginti ES ir bendraus vėdosios rinkos vientisumą. E, pasitraukimo sutartys yra vienintelis sprendimas šiai dilemai ir aš tikiuosi, kad tai bus suprasta. Tokią Europos komisija poziciją gina. Ir didžioji dalis parlamento mus remia. Komisija dirba jūsų vardu. Mes ir toliau tą darysime. Ginsime Europos piliečių interesus, ar jie gyventų žemynė ar jungtinėje karalystėje. Ačiū, ponė pirmininkė. Thank you. Thank you. Ačiū komisijos e, vicepirmininkė Timermans. Dabar ponė Čiot. Ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Ačiū už pastabas, komentarus. Aš e, dabar vadovauju Europos vadovų tarybai ir iš ties ateinančią savaitę Europos vadovai apie tai daug kalbės. Bus labai svarbu kartu kalbėti ir apie strateginius išbandymus, e, nuo kurių priklausys kartu mūsų ir ateitis. Tad įvairios temos bus aptarinėjamos, e, kalbant apie ateinančią e, strategijos darbo tvarkę. Tad tokiu būdu bus galima tada formuoti tą ilgalaikę darbo tvarkę. Dar kartą labai ačiū Jums už dėmesį. Ačiū, ponė pirmininkė, dabar baigiam diskusijas. Buongiorno. Apriamo. Labą dieną. Dabar prieėjom prie balsavimo. Prašom susėsti į vietas. Prego. Dear colleagues, over one year ago. Brangus kolegos, prieš metus mes priėmėm e, reglamentą dėl e, dėjo panaudojimo prekių eksporto reglamento, kuriuo dabar e, kalbama apie programinės įrangos užkodavimą ir kartu tokių ginklų, tokių prekių patekimą į trečiasias šalis, kuriuose naudojamos tos prekės piktavališkiems tikslams. E, dabar trečiosios šalis, tokios kaip Kinija, vis daugiau smurto e, imasi prieš gyventojus. Kartu Saudo Arabija naudojasi tuo tam, kad būtų galima. Tad e, atlie, atliekamos e, atliekami nusikaltimai naudojantis Europos technologijomis ir todėl ES negali būti to proceso e, dalis moraliniais ir saugumo sumetimais. Mes turėtume stengtis apsaugoti planetų žmonės ir kalbėti tiesą apie, e, apie e, įvairias vyriausybės, turėtume kartu saugoti savo vertė, vertybės. Europos vadovų taryba nesutinka su mūsų nuostata ir dabar jie sude, priėmė bendrą poziciją tam, kad būtų galima leisti eksportą. Ir tik paskutinį, paskutinį akimirką e, ponas Makronas, e, kartu Prancūzija, e, tai yra Su, Prancūzija ir Suomija tą sustabdė, e, nes e, manoma, kad e, tokiu būtent susitarimu Europos bendrovės prisidės prie kitur vykdomų nusikaltimų. Todėl kreipiuosi į tarybą įsiklausyti nevyriausybinių organizacijų, kitų balsus ir todėl mes dabar turėtume balsuoti dėl būtent tam tikrų uh, E, garantijos priemonių tam, kad būtų galima išvengti sunkaus pasitraukimo. Tad e, dabar e, prasidės vardinis balsavimas. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta. Mikhailomus pranešimas, e, vienas balsavimas, vardinis, pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta. Zdrojevskio pranešimas. Vardinis balsavimas. Pradedam. Baigiam balsuoti. Priimta. Zlotovskio pranešimas. Vardinis balsavimas. Pradedam. Baigiam balsuoti. Priimta. Fotigos pranešimas. Vardinis balsavimas. Pradedam. Baigiam. Priimta. Dar vienas Fotygos pranešimas. ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės susitarimas. Pradedam balsuoti. E, už pirmą balsavimą, kas už, kas prieš susilaiko. Atmestas. Antras pakeitimas, kas už, prieš susilaiko. Atmestas. 48 punktas, kas už, prieš susilaiko. Reikia pasitikrinti, balsuojame elektroniškai. Baigiam balsuoti. Priimta. Trečias pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. Penktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Vardinis balsavimas. Dėl visos rezoliucijos pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta. Makovei pranešimas, vardinis balsavimas, pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta. Bautmanio pranešimas. Dėl ES specialiųjų galiojimų, įgaliotinių įgaliojimų ir jų apimties. Ir yra kartu E, e, komentaras raštu e, straipsniui 1.13 rekomendacija priimta. Lokegardo pranešimas, vardinis balsavimas, pradedam, baigiam balsuoti. Priimtas. Tad toliau Koelio pranešimas pakeitimai iš komiteto. E, taip, kas 252 pakeitimas priimtas. Ne, dėl jo reikia pasitikrinti. Taip, priimtas. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimtas. Ne, aš pats dabar suklydau. Čia mes turėjom balsuoti dėl 252D pakeitimo. Vardinis balsavimas. Pradedam, baigiam balsuoti. Atmestas. 253 pakeitimas. Pirma dalis. Vardinis balsavimas. Pradedam balsuoti, baigiam. Atmestas. Antra dalis. Vardinis balsavimas. Pradedam balsuoti. Baigiam. priimtas. 254 D pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedam balsuoti. Baigiam. Atmestas. 235 iki 241 pakeitimo kas už prieš susilaiko priimti. Valsuojam dėl viso dokumento, vardinis balsavimas, pradedam, baigiam balsuoti. Priimta. Toliau baigiam pirmąjį par svarstymą parlamente. Dalį pranešimas komiteto pakeitimai e, bloku, kas už juos, kas prieš e, priimta. Toliau. Pirmas pakeitimas už prieš susilaikę priimta. Septintas pakeitimas - keturios dalys. Dėl pirmos bal dalies balsuojam. Pradedam, baigiam. Priimta. Dėl antros dalies pradedam balsuoti, baigiam. Priimta. Trečia dalis. Pradedam. Baigiam balsuoti. Priimta. Ketvirta dalis. Pradedam. Baigiam balsuoti. Priimta. Aštuntas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Pradedam balsuoti. Baigiam. Priimta. Dvyliktas pakeitimas. E, dvi dalys jo, kas už, dėl pirmos dalies už, prieš susilaikė priimtas, antras, antra dalis pradedam, baigiam balsuoti. Priimta. 17 pakeitimas pradedam. Baigiam balsuoti. Priimta. 18 19 pakeitimas, kas už jį, kas prieš, susilaiko priimtas. 20. Ne, 19 dabar pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. 24 pakeitimas. Grįžtam prie 19 pakeitimo, balsuojam elektroniškai, reikia pasitikrinti. Baigiam balsuoti. Priimta. Nedidelė balsų dauguma. 24 pakeitimas, dvi dalis. Dėl pirmos dalies, kas už, prieš susilaiko priimta, antra dalis už, prieš susilaiko priimta. 26 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. Ar norit pasitikrinti dėl antros dalies? Dėl 24 pakeitimo antros dalies pradedam balsuoti elektroniškai dėl jos. Baigiam. Atmestas. Atmesta antra dalis. 26 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimtas. 28 pakeitimas. Pirma dalis kas už, prieš, susilaiko priimtas. Antra dalis kas už, prieš, susilaiko priimtas priimta. 30. Pirma dalis pradedam balsuoti. Dėl jos. Baigiam. Priimta. Antra dalis, kas už ją, kas prieš, susilaiko. Priimta. 32 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Reikia pasitikrinti, pradedam balsuoti dėl 32 dalies. Baigiam. Priimta. 34 pakeitimas. Pradedam. Baigiam. Priimta. 37. Kas už, prieš, susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl 37. Pradedam balsuoti. Baigiam. priimta. 40 pakeitimas. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl antros dalies. Pradedam balsuoti. Baigiam. Priimta. Trečia dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. 46 pakeitimas. Pirma dalis, kas už, prieš susilaiko priimta. Antra dalis už, prieš. Reikia pasitikrinti dėl antros dalies, pradedam balsuoti. Baigiam. Priimta. Trečia dalis už, prieš, susilaiko, priimta. 49 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, Reikia pasitikrinti dėl 49 pakeitimo. Pradedam. Baigiam balsuot. Priimta. 52 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl 52. Pradedam balsuoti. Baigiam. Priimta. 57 pakeitimas, pirma dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta, antra dalis, kas už, prieš, susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl antros dalies, pradedam. Baigiam balsuot. Priimta. Trečia dalis, kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. Šeš, ne, reikia pasitikrinti dėl trečios dalies. Dar kartą balsuojam. Baigiam balsuot. Priimta. 60 pakeitimas. Pirma dalis. Prieš, už prieš susilaiko priimta. Antra dalis. Už prieš susilaiko priimta. 66 pakeitimas. Už prieš susilaiko priimta priimtas. 68 pakeitimas pirma dalis už, prieš susilaiko priimta, antra dalis kas už, prieš susilaiko priimta. 73 pakeitimas pirma dalis. Pradedam balsuoti dėl pirmos dalies. Baigiam. Priimta. Antra dalis. Pradedam. Baigiam. Priimta. 79 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 80 pakeitimas pirma dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antra dalis už, prieš, susilaiko priimta. 82 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. 84 pakeitimas už, prieš, susilaiko. Reikia pasitikrinti. Pradedam balsuoti dėl 84 pakeitimo. Baigiam balsuoti. Priimta. 85 pakeitimas už, prieš, susilaiko. Priimta. 92 pakeitimas pirma dalis, kas už, prieš, susilaiko. Priimta. Antra dalis už, prieš, susilaiko. Priimta. 97 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Priimta. 104 pakeitimas. Pirma dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antra dalis už, prieš, susilaiko priimta. Ne, reikia pasitikrinti dėl antros dalies. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta. 119 pakeitimas. Pirma dalis už, prieš susilaiko priimta. Antra dalis už, prieš susilaiko priimta. 138 pakeitimas, pirma dalis už, prieš susilaiko priimta. Antra dalis už, prieš susilaiko reikia pasitikrinti dėl antros dalies. Pradedam balsuoti. Baigiam. Priimta. 140 pakeitimas pirma dalis už, prieš susilaiko priimta, antra dalis už, prieš susilaiko priimta, 168 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta, 169 už, prieš susilaiko priimta, 176 kas už, prieš susilaiko priimta, 177 už, prieš susilaiko priimta, 100 179 už, prieš susilaiko priimta. 184 pirma dalis už, prieš susilaiko priimta. Antra dalis už, prieš susilaiko priimta. 186 kas už, prieš susilaiko. Nereikia pasitikrinti dėl 186. Pradedam. Baigiam balsuoti. Priimta. 195 kas už, prieš susilaiko priimta. 209 už, prieš susilaiko priimta. 210 už, prieš susilaiko priimta. 216 pirma dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Antra dalis už, prieš susilaiko priimta. 224 už, prieš susilaiko priimta. Reikia pasitikrinti dėl 224. Pradedam. Baigiam balsuoti. Priimta 232 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Priimta 261 D, kas už, prieš, susilaiko. Atmestas 65 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas, 69 už, prieš, susilaiko priimtas, 262 atkrenta. 70-71 pakeitimai už, prieš susilaiko priimti. 263 atkrenta, 72 kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko priimtas. 264 atkrenta, 76 kas už jį, kas prieš susilaiko priimtas. Ne, reikia pasitikrinti. Dėl 76 pradedam balsuoti. Baigiam. Priimtas. 252 atkrenta. 77 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko. Reikia pasitikrinti dar kartą dėl 77. Pradedam. Baigiam balsuoti. Priimtas. 253 atkrenta, 93 pakeitimas, pirma dalis, kas už ją, kas prieš ją, kas susilaiko priimta, antra dalis už, prieš susilaiko priimta. 254 pakeitimas atkrenta, 103 pakeitimas, pirma dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta, antra dalis, kas už, prieš susilaiko priimta. 255 pakeitimas atkrenta, 256 kas už jį, kas prieš, kas susilaiko, reikia pasitikrinti dėl 256. Baigiam balsuoti. Atmestas. 123 pakeitimas, kas už jį, kas prieš susilaiko aiškiau pakelkit rankas, kad būtų matyti. Pradedam pas, balsuoti dar kartą dėl 123. Baigiam. Priimta. 257 atkrenta. 265 D, kas prie, už prieš susilaiko atmestas. 133 pakeitimas, kas už jį, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 266 D, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 143 pakeitimas. Pirma dalis, kas už, kas prieš susilaiko primta. Antra dalis, už, prieš susilaiko primta. 183 pakeitimas, už, prieš susilaiko primtas. 258 atkrenta, 259 kas už jį, kas prieš susilaiko Reikia pasitikrinti dėl 259. Pradedam, baigiam balsuoti. Atmestas. 185, kas už jį, kas prieš, susilaiko priimtas. 267 už, prieš, susilaiko atmestas. 268 D, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 204 už, prieš, susilaiko priimtas. 269D už prieš susilaiko atmestas. 206 už prieš susilaiko priimtas. 270D vardinis balsavimas. Pradedam balsuoti dėl jo, baigiam balsuoti. Atmestas. 208, kas už jį, kas prieš, susilaiko. Priimtas 271 D, už, prieš, susilaiko. Atmestas 219, už, prieš, susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl 219. Pradedam. Baigiam. Priimtas 272 kas už, prieš susilaiko atmestas. 273 už, prieš susilaiko atmestas. 228 už, prieš susilaiko priimtas. 31 už, prieš susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl 31. Pradedam balsuoti. Baigiam. priimtas. 250 atkrenta. 42 pakeitimas kas už, prieš susilaiko. Sudėtinga. E, pasitikrinkim. Pradedam balsuoti dėl 42. Baigiam. Atmestas. 251 pakeitimas kas už, prieš susilaiko. Atmestas. 260 D, kas už jį, kas prieš, susilaiko atmestas. 59 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl 59. Pradedam. Baigiam balsuoti. Priimtas. Dabar Vardinis balsavimas dėl komisijos pasiūlymo. Pradedam, baigiam balsuoti. Priimta. Tad tuo ir baigiam pirmą svarstymą parlamente. On. Emendamento 210, chi a favore? Fajon pranešimas, 2010 e, pakeitimas už prieš susilaikę atmestą. E, komiteto balsavimas e, bendras už prieš priimtą. Aštuntas pakeitimas. Favore. Kiek... Už prieš susilaikę priimta. 16. Už prieš susilaikę priimta. 19 už, prieš, susilaikė, priimta. 41 dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. 41 vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 42 už, prieš, susilaikė, priimta Siūlau patikrinti. Balsuoti pradedame. Baigiame. Patvirtinta 53 už, prieš susilaikę priimta. 57 už, prieš susilaikę priimta. 58 už, prieš susilaikę priimta. 61 už, prieš susilaikę priimta. 62 už, prieš susilaikė priimta 64, už prieš susilaikė priimta 65, už prieš susilaikė priimta 66, už pirmoji dalis, už prieš susilaikė priimta, šede, antroji dalis, už prieš susilaikė priimta 73, už prieš susilaikė priimta 76, už prieš susilaikė priimta 85, už prieš susilaikė priimta priimta, 92 už, prieš susilaikę priimta, 93 už, prieš susilaikę priimta, 108 už, prieš susilaikę priimta, 114 pirma dalis už, prieš susilaikę priimta, antroji dalis už, prieš susilaikę priimta, trečioji dalis už, prieš susilaikę priimta Volete fare una verifica sulla seconda parte? Norite patikrinti antrą dalį, taip? Gerai, pradedame. Chiusa. Baigiame. Priimta. Trečioji dalis už, prieš, susilaikę, priimta. 146 už. Atsiprašau, vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. 148 už, prieš, susilaikę, priimta. 149 už, prieš, susilaikę, priimta. 150 už, prieš, susilaikę, priimta. 166 už, prieš, susilaikę, priimta. 167 už, prieš, susilaikę, priimta. 169 už, balsuoti pradedame. Chiusa. Baigiame. Priimta. 186. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 197 už, prieš, susilaikę, priimta. 201 už, tai yra balsuoti pradedame. Baigiame. priimta. 205 už, prieš, susilaikę, priimta. 213 už, prieš, susilaikę, atmesta. 214 D už, prieš, susilaikę, atmesta. 215 D už, prieš, susilaikę, atmesta. 211 D už, prieš, susilaikę, atmesta. 65 už, prieš, susilaikę, atmesta priimta. 77 už, prieš, susilaikę. Patikrinkime, balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 206 atkrenta, 216D už, prieš, susilaikę, atmesta. 164 už, prieš, susilaikę, Patikrinkime, balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 2.7 e, atkrenta 2.08 už prieš susilaikę priimta, 2.17D už prieš susilaikę atmesta, 2.18D už prieš susilaikę atmesta, 2.09 už prieš susilaikę priimta, 2.09 192 atkrenta, 212D už, prieš susilaikę atmesta. Balsuojame dėl viso pasiūlymo vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Priimta. Sveikiname. Tuo baigiame pirmąjį parlamento svarstymą. Toliau Holmaja pranešimas vidaus saugumo fondas. E, komiteto atsakingo e, pakeitimai, balsavimas dėl viso paketo už prieš susilaikę priimta. Pirmas pakeitimas, pirma dalis už prieš susilaikę priimta, antroji dalis už prieš susilaikę priimta, e, aštuntas už prieš susilaikę priimta. Devintasis už, pirmoji dalis už prieš susilaikę. E, priimta antroji dalis už prieš susilaikę. Priimta. Vienuoliktas pirmoji dalis balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. Antroji dalis balsuoti pradedame. Baigiame. priimta. 17 pakeitimas už, prieš susilaikę priimta. 23 balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 24 už, prieš susilaikę priimta. 27 už, prieš susilaikę priimta. 47 balsuoti pradedame. Baigiame. Baigiame. Priimta. 50. Pirmoji dalis. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. Antroji dalis. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. Trečioji dalis. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. Ketvirtoji dalis balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 53 pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. 54 už, prieš, susilaikę, priimta. 58 už, prieš, susilaikė, priimta. 61. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. 68 už, prieš, susilaikė. 61 e, dalies, 61 e, antrą dalį patikrinsime. Baigiame. Atmesta. 68 už, prieš, susilaikė priimta. 71 už, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė priimta. 77 už, prieš, susilaikė priimta. 79. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė priimta. 93 už prieš susilaikę priimta. 94 už prieš susilaikę priimta. 118 vardinis balsavimas pradedame. Baigiame. Atmesta. 1, 2, 4 už, prieš, susilaikę, priimta. 1, 2, 7, pirmoji dalis už, prieš susilaikę priimta. Antroji dalis už prieš susilaikę priimta. 128 balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 129 pirmoji dalis už prieš susilaikę priimta. Antroji dalis už prieš susilaikę priimta. 132 pirmoji dalis už prieš susilaikę priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikę priimta. 160 už, prieš susilaikę priimta. 157D už, prieš susilaikę atmesta. 158D už, prieš susilaikę atmesta. 155 už, prieš susilaikę atmesta. 12 už, prieš susilaikę atmesta priimta. 159 už, prieš susilaikė atmesta. Vienas penki devini priimta. Patikrinkime visgi. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 25 atkrenta, 156D už, prieš susilaikę atmesta. 31 už, prieš susilaikę. Siūlau patikrinti, balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. Vardinis balsavimas pradedame. Baigiame. Priimta. To baigiame parlamento pirmąjį svarstymą. Ajuzo pranešimas. 195 vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. Parlamento pirmasis svarstymas baigtas. Toliau. Vilkiant pranešimas. Šeštas pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. Parlamento pirmasis svarstymas baigtas. Harkin ir Lambert pranešimas. Nuo 1 iki 11 pakeitimo kas už, prieš susilaikę priimta. 12 už, prieš susilaikę priimta. Dėl viso pranešimo vartinių balsavimų balsuojame, pradedame, baigiame. Priimta. Pirmas parlamento svarstymas baigiamas. Demonte pranešimas. Dešimtasis pakeitimas vartinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. Parlamento pirmasis svarstymas baigtas. Telička pranešimas. 18 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Priimta. Pirmas parlamento svarstymas šiuo klausimu baigtas. Toliau e, Europos žuvininkystės fondo taisyklės noriu suteikti žodį poniai Kadek. Eh ah oui. Monsieur le Président, merci. Pone pirmininkė, ačiū. Kolegos, balsavome dėl svejų, dviejų skubių priemonių žvejybos rytyje. Bet kokiu atveju dėl to mes iki kovo 29 su Junktinė karalystė nesusitarsime. Bendruomenių rūmai dar kartą atmetė Terezos mei pasiūlymą vakar vakare. Norėčiau priminti, kad šios skubos priemonės bus taikomos tik tada, jeigu nebus pasiekta jokios sutarties. Todėl ko mes dabar visi norėtume, arba bent jau didžioji mūsų dalis. E, norime, kad būtų pasiekta sutartis, laisvos priekybos sutartis, muitų sąjunga turi būti pagrista abipusė sutartimi. Turime nustatyti mokesčius ištekliams e, toki, taip, kaip yra šiandien. Dėl to ginčytis negalime. Aš kalbu žuvininkitės komiteto vardu, e, kuri forma, kuris prisidėjo prie ES ir jungtinės santykių su jais rytie formavimo. Ačiū. E, Dėkuoju, ponė Kadek. Taigi pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę priimta. Balsuojame dėl viso pranešimo, vartinių balsavimų. Baigiame. Priimta. Pirmasis parlamento svarstymas baigiamas. Toliau žvejybos e, leidimai žvejybos laivams. Dar kartą žuvininkysės komitetas, vardinis balsavimas, pradedame, baigiame. Atmesta. Komisijos pasiūlymas, vardinis balsavimas. Baigiame. Priimta. Parlamento pirmasis svarstymas baigiamas. ETEK pranešimas. 1CP1 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta vienas CP2 atkrenta. Balsavimas dėl viso dokumento, vardinių balsavimų pradedame. Baigiame. Priimta. Tuo baigiamas pirmasis parlamento svarstymas. Toliau. Europa. Sauganti Europa. Švarus oras visiems. 21 pagimės kas už, prieš susilaikę atmesta. Pirmas. Vardinis balsavimas pradedame. Baigiame. Atmesta. Aštuntas. Pradedame. Baigiame. Priimta. 22. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. Antras. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. Originalus tekstas dvi dalys. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikę, priimta penkta dalis už, pirmo, e, penktas, e, penk, pirma dalis už, prieš susilaikę e, priimta, antra dalis penkto už, prieš susilaikę priimta, 31 už, prieš susilaikę patikrinkime, balsuoti pradedame, baigiame. Atmesta. 32 pakeitimas už, prieš susilaikę priimta atmesta. Trečias vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Devinta e, dalis už prieš susilaikę priimta. Dešimta dalis. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. Devintas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Pradedame, baigiame. Atmesta. Dešimtas pakeitimas už. Prieš. Susilaikę. Patikrinkime. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 16 dalis, pirmoji e, dalis už, prieš, susilaikė priimta, antroji dalis už, prieš, susilaikė priimta. 17, e, pirma dalis už, prieš, susilaikė priimta, antroji už, prieš, susilaikė priimta. 18 pastraipa, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė priimta, antroji dalis už, tai yra e, vardinis balsavimas, pradedame, baigiame. Priimta. Trečioji dalis. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 23. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 21 už, prieš, susilaikę, priimta. 40 už, prieš, susilaikė, atmesta. 41. Vardinis balsavimas, pradedame, baigiame. Atmesta. Originalus tekstas, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, priimta. 25. Pirmoji dalis už, prieš susilaikę priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikę priimta. 26. Pirmoji dalis už, prieš susilaikę priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikę priimta. 15. Už, prieš susilaikę. Patikrinkime. Balsuoti pradedame. Baigiame. atmesta. 28 pastraipa pirmoji dalis už, prieš susilaikė priimta, antroji dalis už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtas pakeitimas balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 11. Balsuoti pradedame. Baigiame. atmesta. 16 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 12 už, prieš, susilaikė, atmesta. 24. Patikrinkime. 12 pakeitimas. Pradedame, baigiame. Atmesta. PV24 už prieš susilaikę. Manau, atmesta, bet reikia patikrinti. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 35 pastraipa už, prieš susilaikę priimta 36 už, prieš susilaikė priimta. 13 pakeitimas už, prieš susilaikė. Patikrinkime. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 37 pirma dalis už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikė priimta. 17 už, prieš susilaikė priimta. 41 dalis už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikė priimta. 33 už, prieš susilaikė atmesta. 42 už, prieš susilaikė priimta. 43 už, prieš susilaikė priimta. 44 už, prieš susilaikė priimta priimta. 18 už, prieš, susilaikė, priimta. 45 už. Gerai, patikrinkime. 18. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 45 dalis už, prieš susilaikę priimta. 46 už, prieš susilaikę priimta. 50. Pirmoji dalis už, prieš susilaikę priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikę priimta. Trečioji dalis už, prieš susilaikę priimta. 25 už, prieš susilaikę atmesta. 14 už, prieš susilaikę priimta. Atmesta. Patikrinkime. 14 pakeitimas. Pradedame. <coughs> Baigiame. Priimta. 34 už, prieš, susilaikę. Patikrinkime. Balsuoti pradedame. Baigiame. atmesta. 35 už, prieš, susilaikė, atmesta. 26 už, prieš, susilaikė, atmesta. 36 už, prieš, susilaikė, atmesta. 27 už, prieš, susilaikė, atmesta. 42. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 5. Balsuoti pradedame. Baigime. Priimta. 6. Pradedame balsuoti.